Kolegos, norėčiau paprašyti visų, kurie kalbasi, pokalbius tęsti už salės ribų, nes dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų. Ponai Sarišvalskis ir ponas Gžib, ponė Brokai.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 Taigi, išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimų. Pirmiausia, išklausysime paaiškinimų dėl tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto numeris 9. Vienai minutiai žodis kolegijai Morvai. Prašau. Nemzetközi eh, pénzügyi jelent. Tarptautinės finansų rinkos egzistuoja tam tikri finansinės atskaitomybės standartai. Mano rinkėjai